ir ekonominės reformos yra iš ankstinė sąlyga siekiant e, klesinčios ir demokratinės ateities, tai atitinka visų ukrainiečių geriausias interesus. Dėkui. Dėkui, ponė Valė An. Žaliųjų frakcijos vardu, ponė Harms.